E, vicepirmininkė. Rytoj bus balsuojama per pietus, o kitas mūsų posėdis vyks rytoj 2010 Liepo 6 nuo 9 iki 1, nuo 3 iki 8.30 ir nuo 9 iki vidurnakčio. Darbo